pirmininko, kuris netėjo, taigi e, dabar aš pirmininkausiu, taigi pirmiausia, tarp institucijos dėrimybės, pirmiausia, fiskalis dokumentų e, rinkinys, na ir fiskalis programos e, pirmasis trilogas įvyko sausio 23 dieną, tai susijęs su programos veikimu, planavimu ir ataskaitų tikimu vertinimu, bendradarbiavimu, na, bendradarbiavimu su mažiau išsivysimis e, šalimis, bendradarbiavimu su išorės ekspertais, e, prioritetiniai veiksmai bei įgyvendinimas per gyvenimo teisės aktus. Taigi buvo sutiktas labai platus mandatas e, techniniam darbui, kita, o kitas galiausiai paskutinis trilogas yra numatytas ketvirtadienis, vasar 21 dieną iš ryto. Kitas dalykas yra tarp institucijai, e, sausio 23 dieną investicijų fondas, pirmasis trilogas įvyko dėl investicinių fondų paketo na, ir parlamentas ir taryba išdėščia savo savo pozicijas dėl pagrindinių politinių klausimų, skaitant ir IFO e mm, taikymos ryties, e, e, pagrindinių fiksnių atlyginimų, taip pat formų bei likvidumo bei koncentracijos reikalavimo. Kol kas dėl pagrindinių klausimų sutarimas nebuvo pasiektas. Na ir vis dėlto buvo zonduojami galimi kompromisai ir paprašyta komisijos įdėšti atitinkamai dėl, kuris leistų pasiekti. Na ir buvo, kaip paprastai, sustarta e, kol kas orientuotis į kitus tarimus pasiektus dėl svarbiausių tekstų, pavyzdžiui, COD 3.23. Kitas trilogas veikiausiai įvyks vasario pradžioje. Nu, trečias dalykas, e, tai susijėtų e, valstybinių obligacijų trilogas. Antras e, trilogas dėl šio klausimo įvyko sausio 23 dieną. Na ir buvo aptarti klausimai susiję dėl. Uh, koncernų finansavimo, likvidumo, visą tai buvo nuodugniai aptarta. Na, taip pat buvo aptarti tarpinės nuostatos bei datos. Taip pat buvo kalbama apie kreditus, CR, reikalams atitinkančių obligacijų reikalams ir toliau. Kiti trilogai yra numatyti vasario mėnesį tiek dėl trečio darbo atvarkės punkto, kuris buvo perkeltas iš vakarykštės dienos darbo atvarkės. Na, nu, dabar pasižiūrėkime, ar yra pakankamai narių balsavimui. Bandomasis balsavimas. Ponas Liukas neturi kortelės, taigi atsižvelgsime į tai, skaičiuodami balsus. Kągi, balsuosime dėl trijų dokumentų. Pirmiausia, e, tarpuskaitos reikalavimai e, centrams e, koncerno viduje ir ponio Galdierė pirmininko vardu siūlo balsuoti. Mm, pirmoji ir antroji dalis. Balsuokime, kas už. Prieš e, pritarta. Na ir kaip e, supratau, e, galime bals, balsuoti blokų. Citatas nuo pirmos iki devintos atrodo, kas už, prieš, patvirtinta. Na, o dabar c... toliau konstituomasis dalis A, B ir C. Balsuokime kartu, kas už, prieš, patvirtinta. Na ir galiausiai balsuokime dėl pakeisto teksto. Kas už? Vardinis balsavimas, atsiprašau. Taigi, vardinis balsavimas. Įskaitant ir ponas Liukai. Skaičiuosim, balsavimas baigtas e, patvirtinta, turime didelę daugumą, sveikinu pana Galdierį kitas dokumentas. E, Biržos įsvešinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindas adres šalis netlieka. E, pirmoji dalis blokų balsuosime, kas už, prieš e, patvirtinta. Toliau. Nuo pirmos iki dvyliktos nurodomasis dalis patvirtinta A, B ir C konsultuomose dalis. E, balsuokime už prieš e, patvirtintą. Balsuokime dėl viso patvirtinto teksto. Vartinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš, šešis susilaikė dėkoju. Na ir galtinis balsavimas e, dėl mm, tarp įskaitos reikalavimų datos. Pirma, antra dalis bloko, kas už, prieš, primta. Nurodomas dalis nuo pirmos iki dešimtos blokų, balsuokime, kas už, prieš, susilaikysi, primta. A, B ir C kontestuojamasis dalis kartu, kas už, prieš, patvirtinta, dabar balsuokime dėl viso patvirtinto pakeisto teksto, vartinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 35 e, už, 7 susilaikė, niekas nebalsavo prieš, patvirtintas, sveikinu kolegos, kitas posėdis numatytas pirmadienį, vasario 4 dieną nuo 3 iki 18.30, dar čia, dar šis posėdis turės būti patvirtintas, dėkoju.